Okay, colleagues, can I bring the meeting to order? We start with the... Kolegos, pradėkime posėdį. Pirmiausia, koordinatorių pranešėjai ir taip pat mm, pranešėjų ir nuomonės referentų paskirimas. Turiu pasakyti, kad vienas iš pono Groš padėjėjų anksčiau dirbęs e, parlamente, dabar yra Australijos e, finansų ministras. Taigi visą tai rodo, kokios karjeros galite pasiekti ją pradėję Europos parlamento transporto komitete. Taigi koordinatorių posėdžio sprendimai. Visų pirma, pranešėjų skirimas. Buvo pateiktas yra pateiktas pasiūlymas dėl reglamento 91-2003 dėl geležinkelių transporto statistikos keitimo. Tai yra reglamentas dėl informacijos apie keleivius ir apie avarijas. Žaliųjų frakcija rengs šį pranešimą. Koordinatoriai nusprendė nesiimti jokių veiksmų dėl komisijos pateikto pasiūlymo dėl vidaus audito. Taip pat buvo priimtas sprendimas surenkti lapkričio 5 mini klausimą dėl uostų politikos. Koordinatoriai buvo paprašyti pasikalbėti su pranešėju ir nuspręsti, kurių uostų atstovus jie norėtų matyti dviejų valandų klausimuose. Komitologija. Tiesiog atkreipiame dėmesį į naujienlaikraštį numeris 19. Kiti klausimai buvo pateiktas klausimas dėl ekologinės žalos pripažinimo ES ir tarptautinėje teisėje. Ta klausimą pateikė ponia Maisner ir kiti koordinatoriai sutarė, kad mm, klausimo turinį, klausimą transporto komiteto vardu turi pasirašyti ponia Maisner dėl geležinkelių paketo. Koordinatoriai atkreipė dėmesį į Teisės reikalų komiteto e, sprendimą e, siūsti raštą dėl geležinkelio įmonių. Toliau koordinatoriai. Dėl ten, TNT koordinatoriai e, nusprendė, kad diskusiją reikėtų renkti e, gruodžio mėnesį. Taip pat koordinatoriai mm, iškėlė klausimą dėl šešėlinių pranešėjų įtraukimo. Koordinatoriai paprašė pirmininko priminti visiems pranešėjams, taigi dabar aš jums visiems ir primenu, kaip svarbu renkti susitikimus su šešėliniais pranešėjais. Ir tai reikėtų daryti, kai tik įmanoma. Aš tai darysiu ir kadangi jūs čia esate visi susirinkę, tai man yra galimybė priminti pranešėjams, kad e, visi yra suinteresuoti, turėtų būti suinteresuoti glaučiai bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais, rengdami savo pranešimus. Taigi tiek būtų informacijos apie koordinatorių posėdį. Ar turite klausimų? Jeigu ne, tai dėl visko sutarėme. Ačiū. Dabar periname prie balsavimų. Pirmas balsavimas yra dėl ponios Dėveirak pranešimo, civilinės aviacijos įvykių pranešimai. Pirmiausia, pasitikrinkime, ar veikia balsavimo sistema ir kad nebūtų per daug balsuojančių kai kurios frakcijų atstovų. Pradedame bandomai balsavimą. Atrodo, kad dabar socialistų bus per daug. Everybody voted T, please. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Kol kas problemų nėra. Taigi pradėsime. Starting with Mrs. Deverak's report, it's... Pradedame nuo ponios Deverak pranešimo, tai yra pasiūlymas dėl reglamento, dėl mm, civilinės aviacijos įvykių pranešimų. 19 pakeitimas pranešėjos kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 20. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar antras straipsnis, 90 pakeitimas. Degrandės, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 88 atkrenta. 92. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 93. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 22. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 95. Kas už? Prieš. Susilaikė reikėtų pasitikrinti dėl 95 pradedame balsuoti, berots atmestas, bet pasitikrinkime. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmestas. 23. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 94. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 96 atkrenta. 24 kas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 25 kas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 97 kas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 26 atkrenta, 98 pono Fidansa, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 99 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 27 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 28 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antras kompromisas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar periname prie penktos straipsnio pirmos dalies, 32 pakeitimas, kas... Ne, pirmininkas atsiprašo, trečias kompromisas. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar 32, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 33, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Trisdešimt ketvirtas kas už, prieš susilaikė pritarta. 115 kas už, prieš susilaikė. Atrodo, kad atmestas, bet pasitikrinkime. 115 pakeitimas, balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmestas. 35. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 114. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 112 Atkrenta. Toliau 117. Kas už? Prieš. Dar kartą balsuojame dėl 117. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Balsuoti pradedame dėl 117. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. 36 ir 116 atkrenta. Dabar 118 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 37 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 119 kas už, prieš, susilaikė, Pritarta. Pirm, penktas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 39. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 125. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 124. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 123 balsavimas dalimis, pirma dalis. 2A ESA ir Shell. Man pasakė, kad pirma dalis atkrenta, todėl kadangi patvirtinome 124 pakeitimą, todėl iš karto einame prie antros dalies. Žodžiai it shall be insured by this regulation. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Dabar 41 atkrenta, balsuojame dėl 42, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 43 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 44 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 45 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 46 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 47 kas už, prieš, susilaikė pritarta, 408 kas už, prieš susilaikė pritarta, 126 kas už, prieš susilaikė pritarta, 49 kas už, prieš susilaikė pritarta, 127 kas už, prieš susilaikė pritarta. Dabar 51. Kas už? Prieš? Susilaikė pritarta. 128. Kas už? Prieš? Susilaikė pritarta. Šimtas dvidešimt devintas kas už, prieš, susilaikė pritarta, 53 kas už, prieš susilaikė pritarta, 54 kas už, prieš, susilaikė pritarta. 55 kas už, prieš, susilaikė pritarta. 56 kas už, prieš, susilaikė pritarta. Dabar periname prie 57 kas už, prieš, susilaikė pritarta. 58 kas už, prieš, susilaikė pritarta. 59 kas už, prieš susilaikė pritarta. 60 kas už, prieš susilaikė pritarta. 61 kas už, prieš susilaikė pritarta. 62 kas už, prieš susilaikė pritarta. 135 kas už, prieš susilaikė pritarta. 63. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. 136. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. 64. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta turbūt per sapnuosis. 65 kas už, prieš susilaikė pritarta. 66 kas už, prieš susilaikė pritarta. 67 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 138 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 139 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 140 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar 71 ir 143 yra identiški, balsuojame dėl jų kartu, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar 72. Gurkštelsiu gurkšnelį arbatos. 72. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 73. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 144 kas už, prieš susilaikė pritarta. 74 kas už, prieš susilaikė pritarta. 175 e, kas už, prieš susilaikė pritarta. 145 kas už, prieš susilaikė Pasitikrinkime dėl 145. Atrodo, kad pritarta, bet tikriname ir balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Pritarta. 76 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Šeštas kompromisas prieš susilaikė pritarta. Šimtas penkiasdešimt pirmas ir šimtas penkiasdešimt antras kartu, kas už, prieš susilaikė pritarta. 708 kas už prieš susilaikė pritarta, 79 kas už prieš susilaikė pritarta, 7 kompromisas, kas už prieš susilaikė pritarta. Okay. 157 toliau, kas už, prieš, susilaikė pritarta, 158 kas už, prieš, susilaikė pritarta, 159 kas už, prieš, susilaikė pritarta. 160 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 161 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 162 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 163 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 81 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 82 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 164 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 165 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 166 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Aštuoniasdešimt trečias, tai yra prašymas Dėl žodinio pakeitimo ponas Groš pasisakys. Taip, norėčiau paprašyti balsuoti dėl 83 pakeitimo trečioje konstatuojamoje dalyje, o ne septintoje konstatuojamoje dalyje. Tiesiog prašau pakeisti balsavimo sąrašą. Ar kas nors prieštarauja? Ne. Taigi balsuosime dabar, bet įrašysime tai į septintą konstatuojamą dalį. Kas už prieš? susilaikė, pritarta. Pirmas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antras, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Tri, trečias, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Penktas, kas kadangi dėl Kancijano pakeitimo balsavimo penktas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Šeštas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Septintas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Aštuntas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Devintas kas už, prieš, susilaikė pritarta. Dešimtas kas už, prieš, susilaikė pritarta. Vienuoliktas kas už, prieš, susilaikė pritarta. Dvyliktas kas už, prieš, susilaikė pritarta. Tryliktas kas už, prieš, susilaikė pritarta. 84 kas už, prieš, susilaikė pritarta. 14 kas už, prieš susilaikė pritarta. 85 kas už, prieš susilaikė atmestas. 15 kas už, prieš susilaikė pritarta. 86 kas už, prieš susilaikė pritarta. 16 kas už, prieš susilaikė pritarta. 17 kas už, prieš susilaikė pritarta. 87 kas už, prieš susilaikė pritarta. 18 kas už, prieš susilaikė pritarta. Dabar galutinis balsavimas dėl pasiūlymo pakeitimų. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 403 balsavo, 42 už, vienas prieš pritarta. O dabar balsavimas dėl teisėkuros rezoliucijos projekto. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta toks pats balsavimas, 42 už, vienas prieš, susilaikiusių nebuvo. Dėkoju poniai Deveirak. Sveikinu ponė Deveirak. O toliau balsuosime dėl dėrybų tarp institucinių. Balsuojam. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pone Divera, jūsų įgaliojimais patvirtinti sveikiname. Toliau ponių Taylor. Pranešimas daugiametis Europos jūrų saugumo agentūros veiksmų reaguojant į laivų keliamą taršą ir į naftos bei dujų renginių keliamą jūrų taršą finansavimas. Ar esat pasirengę? 21 už, prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. Man regis patvirtinta, bet balsuojame elektroniniu būdu. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Tai reiškia ketvirtas atkrenta, penktas pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Septintasis pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 22 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. Aštuntasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Žodinis pirmasis pakeitimas, kurį teikia ponia Bilbao. Pakeitimas prieduose Ar visi esate patenkinti tuo žodiniu pakeitimu? Jeigu taip, tai tada mes atitinkam elgsimės, kas už, kas prieš, susilaikę. Pasitikslinkime, man regis patvirtintas, bet tikrinamės. 23 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 25 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 27 kas už. Iš naujo, 27 kas už. Prieš, susilaikę, pasitikslinkime, balsuojame, balsavimas pradedamas. Visi balsavote, balsavimas baigtas. Atmestas bet kuriuo atveju, sako pirmininkas. Dvi, 6, 24, 28 ir 3 balsuojame kartu, kas už, kas prieš patvirtintas. 29 su žodiniu pakeitimu numeris 2, Visi pritarėte žodiniam, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 30 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 33 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 32 kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 34 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 37 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 36 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 35 kas už, prieš, susilaikė, pasitikslinkime, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmestas. Vienuoliktasis kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 38 Devintasis kas už, prieš, susilaikę. Patvirtinta. Dvyliktasis pakeitimas, balsavimas dalimis. Pirmoji dalis yra agentūra vaidina esminį vaidmenį ir antra dalis už pirmąją dalį kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikslinkime dėl antrosios dalies, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. O ką daryti su pirmuoju pakeitimu, klausė pirmininkas, jeigu Viena dalis ankstesnio buvo patvirtinta atkrenta 13, kas už, kas prieš, susilaikę. Patvirtinta 15, kas už, prieš, susilaikę, atmestas. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 14, kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 16, kas už, prieš, susilaikę, atmestas patvirtintas. 18 pakeitimas, balsavimas dalimis, kurio prašo dvi frakcijos. Pirmoji dalis tai yra naujai uždaviniai, antroji dalis tai turi būti suderinta, pirmoji dalis už prieš susilaikė patvirtinta, antroji dalis už prieš susilaikė atmesta. 17 atkrenta, 19 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę. Pasitikslinkime, balsavimą pradedame. Visi balsavote, balsavimas baigtas. Patvirtintas pakeitimas. 20 atkrenta. Ir toliau. su biudžetu susiję pakeitime. Pirmasis už prieš susilaikę patvirtinta, biudžeto antrasis pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. Dabar galutinės balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 37 už, 5 prieš, 1 susilaikęs, taigi viskas patvirtinta. Dabar rezoliuciją balsuojame. Visi balsavote, balsavimas baigtas. 37 už, 6 prieš, rezoliucija patvirtinta. Dabar dėl sprendimo pradėti dėrybas tarp institucinės balsuojame. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 39 balsų dauguma, dviem balsuojant prieš. Sveikiname pranešėją. Toliau balsuosime dėl pasiūlymo dėl direktyvos dalinio keitimo dėl vairuotojų pažymėjimų su integruotomis vairuotojo kortelės funkcijomis. Yra tik vienas pakeitimas, pirmasis pakeitimas, kuriuos siūloma atmesti komisijos pasiūlymą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtintas pakeitimas, todėl pasiūlymas atmetamas, bet reikia galutinio balsavimo. Plena, prieš plenarinę sesiją balsuokime. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. EPP frakcija vienu nariu per daug. Ačiū, balsavimas baigtas. patvirtinome dar kartą, kad atmetame pasiūlymą. 41 balso dauguma. Toliau. Toliau Kars 2020. Pranešimas ponas Vlasak. Pradėsime nuo pirmojo pakeitimo, kas už, prieš, susilaikę, Patvirtinta antrasis pakeitimas, kas už, prieš. Mes dabar balsuojame dėl Vlasako pranešimo pakeitimo. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš prieš susilaikė patvirtintas šeštasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtintas septintasis pakeitimas. EPP, ar jūs galėtumėte daugiau dėmesio skirti balsavimui, klausė pirmininkas. Septintasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmestas. Aštuntasis pakeitimas, kas už prieš pasitikslinkime. Balsuojame dėl aštuntojo pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Devintasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, patvirtintas. Dešimtasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmesta. Vienuoliktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dvyliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Tryliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Keturioliktasis pakeitimas balsavimas dalimis. Pirmoji dalis kas už? Prieš susilaikę. Patvirtinta antroji dalis kas už? Prieš susilaikę. Patvirtinta. Penkioliktasis kas už? Prieš susilaikę. Patvirtinta. Šešioliktasis pakeitimas kas už? Prieš susilaikę. Patvirtinta. Septynioliktasis kas už? Prieš susilaikė patvirtinta, 18 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 20 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas, 21 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė man regis atmestas, bet pasitikslinkime. Balsuojame dėl 21 pakeitimo, balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 22 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmesta, 23 kas už, prieš, susilaikė. Atmesta 24, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikslinkime dėl 24 pakeitimo, balsuojame dabar. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 25 už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 26. Kas už, prieš, susilaikę. Pasitikslinkime dėl 26 balsavimo balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas? Atmestas. 27. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 28. Kas už? Prieš. Susilaikė pasitikslinkime dėl 28 balsuojame dabar. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. 29. Už. Prieš. Susilaikę. Pasitikslinkime. Balsuojame dėl 29 pakeitimo, nors atrodo jis buvo atmestas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtintas. Gerai, kad pasitikslinome. 30. kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 31. kas už, prieš, <laughs> susilaikę. Patvirtintas 32. kas už, prieš, susilaikę. Man regis reikia pasitikslinti. Balsuojame dėl 32 pakeitimo, nors jį regis patvirtinome. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 303 kas už, prieš, susilaikę, patvirtintas. 304 kas už, prieš, susilaikę, pasitikslinkime, pradedame balsavimą. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. 35 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas, 36, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikslinkime dėl 36, jį regis atmetėme, bet tikslinamės. Balsavimą pradedame. Ar visi baigėte balsuoti? Balsavimas baigtas. Atmestas. 37. Kas už? Prieš? Susilaikė. Vėl pasitikslinkime. Dėl 37 pakeitimo balsuojame. Nepamirškite, ko prašiau koordinatorių posėdžio pabaigoje. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 38. Kas už? Prieš pasitikslinkime. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtintas pakeitimas. Toliau žodinis pakeitimas 39 pakeitimu. Ar yra prieštaraujančių žodiniam pakeitimu? Jeigu ne, tai tada balsuojame už, prieš, susilaikė, pasitikslinkime. Balsuojame dėl žodinio pakeitimo, kurio papildomas 39 pakeitimas ir visi balsavote. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar 40 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 41 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. 42 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. 43 kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. 44 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 45. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 46. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 47. Kas už, prieš, susilaikė, pasitikslinkime. Balsuojame dėl 47 pakeitimo, man regis jis buvo atmestas, bet vis tiek. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 48. Kas už? Prieš. Pasitikslikime dėl 48 pakeitimo. Tik tai keturi balsavo ir trys iš jų priklauso CSR frakcijai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 49. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 50. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. 51. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. 52. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikslinkime. Balsuojame dėl 52 pakeitimo. Gal ir gali būti patvirtintas. Ar visi balsavote, balsavimą baigėme. Taip, jisai patvirtintas 22 balsų dauguma. Galiausiai paskutinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 24 balsavo už, 13, 5 prieš ir 13 susilaikė. Taigi pranešimas patvirtintas, sveikiname poną Vlasaką. Next report is the... Toliau periname prie nuomonės projekto dėl pasiūlymo dėl išorės jūrų sienų stebėjimo vykdant Europos operatyvos bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros koordinuojamo operatyvų bendradarbiavimą. Gal komisijos atstovas e, sutiks su tuo, kad e, keturių eilučių pavadinimas yra kiek per ilgas. Bet kuriuo atveju, dešimtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Vienuoliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Man atrodo patvirtinta. Bet pasitikrinkime. Balsuojame. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dvyliktasis. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Tryliktasis yra lingvistinio pobūdžio, taigi periname prie keturioliktojo. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penkioliktasis. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Šešioliktasis kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Man atrodo, kad patvirtinta, bet bet kuriuo atveju balsuokime. Ar visi spėjote? Paspausti mygtuką. Gerai, tuomet balsavimas baigtas. Patvirtinta, kaip ir maniau. Septynioliktasis kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Prašau balsuoti elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. Atmesta. Atmesta man ir pranešimą. Aš pamaniau, kad reikia pastirkinti dėl to, kad ne visi liberalai pakėlė rankas. Gerai, 18. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Šeštasis. Kas už? Kas prieš?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 Pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Galutinės balsavimas, prašau balsuoti. Ar visi balsavote? EPP balsų yra per daug. A, dabar viskas yra gerai. Gerai, tuomet balsavimas baigtas. 39 balsavo už, 4 prieš, niekas nesusilaikė. Taigi šis dokumentas yra patvirtintas ir sveikiname ponę Grisbek. Okay, kind of... Na kągi, Dabar mums reikėtų šiek tiek pasiruošti kitai posėdžių daliai. Norėčiau kolegos priminti jums, kad šiandien po pietų Mes keisimės nuomonėmis dėl ponio Lainė pranešimo dėl kelių transporto masės ar matmenų. Ir būtų labai gerai, jeigu šiuose klausimuose dalyvautų ne tik aš ir ponas Lichberga, Lichbergas, bet ir kiti komiteto nariai. Okay, ladies and gentlemen, can we go on to the next item on our agenda, which... Tai kągi, kolegos, siūlau perėti prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra prie uh, susitikimo su turizmo darbo grupės atstovais ir šiandien mes kalbėsime su kolegomis turizmo klausimais. Šeši uh, kalbėtojai pas mus atvyko, tai Jonas Kesteris iš Junktinių tautų pasaulinis turizmo organizacijos. Uh, Ilcer Epalca Urguaga, Baskų vyriausybės e, prekybos ir turizmo viceministrė, Radolf Dolos Korsvarem, Europą Nostra tarybos narys. Man bus labai įdomu išgirsti, ką jūs e, mums pasakysite. Armando Brankini, Europos kultūros ir e, kultūrinio ir kūrybos alijanso pirmininkas ir Nikas Greenfieldas, Europos kelionių operatorių asociacijos kelionių operatorių santykių padalinio vadovas. Ir Pirmiausia, aš suteiksiu žodį turizmo darbo grupės vicepirmininkui Karla Finansą. Žodį įžangai ir prašau, kolega. Dėkoju, ponė pirmininkė. Į Europą atvyksta vis daugiau keleivių, e, vis daugiau, atsiprašau, turistų. Ir kai kalbame apie turistų srautus, mes paprastai kreipiame dėmesį į turizmo kokybę. Esu italas ir aš puikiai žinau, koks svarbus buvo vakar įvykęs Kosto Konkordijos laivų iškelimas. Tai buvo tikrai gėdingas, šio laivo katastrofa buvo gėdingas įvykis ir aš džiaugiuosi, kad panašu, kad viskas bus gerai sutvarkyta. Aš tiesiog norėjau Jums pranešti, kad techninė laivo iškelimo operacija buvo labai sudėtinga ir mes džiaugiamės, kad jis esmingai baigėsi. Europa turi Europos turizmo strategiją ir turizmas yra itin svarbus būtent dabar, nes mūsų e, ekonomika išgyvena e, krizę. Aš manau, kad mes turime taip pat pradėti domėtis ir išorės rinkomis. 2012 metais buvo paskaičiuota, kad e, Europa priėmė 411 milijonų pasaulio turizmo, turistų, tai yra turistai ne iš Europos šalių. Ir bendra tokio turizmo vertė sudaro 10 milijardų eurų. Oro bendrovės ir turizmo paslaugų teikėjai patvirtino, jog Europa išlieka lankomiausia, pasaulio turistų lankomiausia vieta, bet mes suprantame, kad konkurencija pasaulyje tampa vis nužmesnė. Ir todėl mes turime dar labiau pasistengti tinkamai gyvendinti tai Europos turizmo strategiją tam, kad pritrauktume dar daugiau e, turistų, ypač iš taip vadinamųjų e, naujų, naujos ekonomikos šalių, tai yra pirmiausia iš BRIC e, šalių. Taigi, pirmiausia, siekiant visų šių tikslų, mums reikėtų patobulinti vizų politiką ją reikėtų suderinti, reikia tobulinti konsulatų ir ambasadų veiklą. Vizų režimo supaprastinimas yra labai sudėtingas klausimas, tą puikiai suprantame, nes jis yra susijęs ir su pasienio apsauga, ir su nacionaliniu saugumu. Tačiau manau, kad mūsų kontaktai su turizmo sektoriaus atstovais ir su valdžios institucijoms parodo, kad dabar nelegali migracija geriau yra kontroliuojama. Mums reikia bendros e, vizų politikos Europos Sąjungoje. Vizų kodeksas šiuo metu yra peržiūrimas. Gal šio darbo imtasi kiek pavėlo, pavėluotai, bet vis tiek manau, kad darbą reikia tęsti, reikia stebėti e, komisijos veiksmus šioje srityje. Aš manau, kad būtų taip pat protinga išnagrinėti įvairius bandomuosius e, e, projektus. Europa kitais metais, e, Europoje kitais metais bus surinkti labai svarbus renginiai. Tai yra 2013 metų pasaulio paroda, kuri vyks Milane, bet yra ir kitų svarbių renginių kuriuos rengti nėra lengva, pirmiausia dėl to, jog Europa taiko ne vienodą vizų režimą trečioms šalims. Reikia pasistengti sumažinti eilės prie konsulinių įstaigų ir ambasadų. Mes jau turime įvairių projektų, pirmiausia, komisijoje, kurie skiria ypatingą dėmesį tam tikriems regionams, pavyzdžiui, Pietų Amerikos šalims. Bet bet kuriuo atveju parlamentas neturėtų atsilikti ir e, tiek transporto komitetas, tiek turizmo darbo grupė, tiek e, Europos komisija turėtų ir toliau stengtis pritraukti kuo daugiau pasaulio turistų, ypatingai iš BRIK šalių. Dėkuoju ponui Vidanza. Ir dabar norėčiau steigti žodį Džonui Kesteriui, kuris yra Junktinių tautų pasaulio turizmo organizacijos uh, rinkos tendencijų padarinių direktorius. Jūs, e, ponė, atvykote su e, skaidrių prezentacija. Prašau, jūs turite penkias minutės. Ponas Kesteri, prašau. Sorry. Yeah. There it is. Thank you very much. Uh, thank you for the opportunity uh, uh for you and Dėkoju, dėkoju Jums už galimybę dalyvauti jūsų posėdėje. Aš atstovauju Junktinių tautų pasauliniai turizmo organizacijai, ne prekybos organizacijai, kaip buvo neteisingai pasakyta. Mes esame Junktinės tautų organizacija, kuri rūpinasi visais klausimus susijusius su turizmu. Prieš pradėdamas kalbėti apie vizų režimo supaprastinimą, norėčiau pateikti Jums kelis skaičius apie ilgalaikės turizmo tendencijas iki 2030 metų. Šios tendencijos aiškiai rodo, jog turizmo sektoriaus augimo potencialas yra didžiulis. Mes manome, kad visame pasaulyje turizmas iki 2010 metų didės didės 3,3 procento. Ir galiausiai turistų e, skaičius 2030 metais pasieks 1,8 milijardo e, e, ribą. Ir taip pat čia šitoje skaidrėje matote, iš kurių šalių daugiausia atvyksta turistai. Mes matome, kad turistai turizmas itin aktyviai auga Azijos ir e, Ramiojo vandenyno e, šalise ir būtent šiuose šalise tikimasi didžiausio turistų padidėjimo, skaičius padidėjimo. Čia jūs matote skaičius nuo 2006 iki 2012 metų. Tai yra e, skaičiai atspindi situaciją dar prieš krizę ir dabartinę situaciją. Ir mes matome, kad Kinija užima pirmas pozicijas šiame sąraše, po to Rusijos federacija ir Brazilija. Taigi BRICS šalims, šalis jau e, yra stambiausios turistų kilmės šalės Visos geltonas spalva pažymėtos šalis yra Azijos šalis, mėlynos, mėlynis stulpelė yra Europos šalis ir raudona spalva yra pažymėtos Amerikos šalis. Vizų režimo supaprastinimas. Šis klausimas pirmiausia yra susijęs su, su pusiausvėros įsteigimu. Ir jis yra labai platus, yra apima kelias politikos rytis. Tai nėra tik turizmo klausimas, nes pirmiausia vidaus reikalų ir išorės ryšių tarnybos rūpinasi vizų režimo supaprastinimu. Visų režimo supaprastinimas gali turėti daugybę teigiamų pasiekmių, gali paskatinti turizmą, gali supaprastinti, sukurti palankesnę verslo aplinką, pritraukti papildomą prekybą ir investicijas, patau, padėti mums tobulinti savo infrastruktūrą, turi padėti mums pritraukti ir išlaikyti savo teritorijoje gabius žmonės, padėti mums plėtoti švietimą ir paskatinti kultūrinius mainus bei taip vadinamąją negriežtą diplomatė. Bet suprantame, kad tiek e, vizų režimo supaprastimo privalumus, tiek jų trūkumus reikės tinkamai subalansuoti. Štai čia jūs matote, kokia yra situacija šiuo metu pasaulyje. Mes pabandėme paskaičiuoti, kiek procentų pa, pasaulio gyventojų gali patekti į konkrečią šalį be uh, vizų. Tai yra ar lengva yra patekti į tas šalis. Matote, kad mėlyna spalva yra pažymėtos atviriausios pasaulio šalis, o ža, žalia spalva uždariausios. Mes matome čia, kad Europa yra atviresnė nei besivystančios ekonomikos šalis, bet nėra labai atvira Pastraisiais metais mes e, glaudžiai bendradarbiavome su įvairiomis suinteresuotomis šalimis, su įvairiais partneriais. Mes parengėme tris ataskaitas. Įvyko nemažai susitikimų su įvairiais subjektais, kurių metu buvo bandoma įvertinti dabartinę situaciją ir parengti taip pat rekomendacijas dėl politikos veiksmų. Vis režimo supaprastinimas atvers naujas galimybės penkiose srityse. Ir galima manyti, galvoti ne vien apie tai, ar, ar vizų režimo supaprastinimas yra plati savoka. Ir vizų režimą supaprastinti galima įvairiomis priemonėmis, galima geriau keistis informaciją, galima tobulinti vizų išdavimo procesą, galima. Uh, skirtingai, e, skirtingą tvarką taikyti skir, e, atskiroms turistų grupėms, galima taip pat e, sudarinėti regioninius susitarimus vizų klausimais. Jau minėjau, kad mes glaudžiai bendradarbiavome su įvairiomis šalimis, su EPECO šalimis, su, uh, su uh, ESBO. Ir uh, 2012 metais vykusiame didžiojo 20-ko susitikime buvo pripa, e, pripažinta jo pirmą kartą, jog e, turizmas gali padėti mums kurti darbo vietas, skatinti ekonomikos augimą ir e, ekonominę plėtrą ir jog būtina ir toliau įgyvendinti vis, vizų ir kelionių režimo supaprastinimo iniciatyvas. Mes esam suplanavę surenkti konferenciją vizų režimo supaprastinimo tema. Ir mes taip pat su malonumu bendradarbiausime ir su ES institucijomis. Tai tiek noriu Jums pasakyti. Dėkuoju uždėmesi. Dėkuoju ponui Kester. Toliau ponė Icija Epalsa Urkujaga. Tikiuosi teisingai ar beveik teisingai ištariau jūsų pavardę. Ji yra Baskų vyriausybės priekybos ir turizmo viceministrė. Pone Urkijaga, žodis jums penkios minutės. Ačiū. Kaip sakėte, aš esu atsakinga už priekybą ir turizmą Baskų vyriausybėje. Pateiksiu keletą skaičių. Mes esame pietų Europoje, Ispanijos šiaurėje, toli Prancūzijos, turime 2 milijonus gyventojų ir turizmas prie mūsų BVP įsideda 5, prisideda 5,6 milijono eurų. Turizmas yra svarbus e, verslo sektorius, daugiausiai jame veikia e, mažos ir vidutinės įmonės. Per metus mes laukiam maždaug 2,5 milijonų turistų. 60 procentų jų yra iš Ispanijos, 40 procentų iš užsienio. Jei pažvelgtume į skaičius, pamatytume, kad 75 procentai gyventojų anksčiau keliaudavo į pietinės, pietinėmis kryptimis, dabar daug kas galvoja apie greitai besivystančias šalis. 2020 metais maždaug 6 milijardai žmonių pasaulyje keliaus Taigi reikia galvoti apie konkurencingumą ir kokia yra mūsų strategija. Mes stengiamės vadovautis novatorišką strategiją, stengiamės išsiskirti ir pabrėžti savo regiono ypatingas savybės. Mes turime tūkstančius metų istorijos. Mūsų kalba yra unikali. Taigi tie, kas, la, kas ieško naujoviškų e, turizmo krypčių, m, tiems mūsų regionas gali pasirodyti tikrai įdomus. Mes taip pat stengiamės pritraukti ir alternatyvius turistus, tie, kurie tikisi aukštos kokybės ir unikalios patirties. Taigi mes tengiamės išnaudoti savo regiono kultūrinį patrauklumą ir autentiškumą. Pasitelkėme naujas technologijas, e, išmanios rinkos technologijas, daug dėmesio skiriame informacijai ir paslaugų teikimui. Stengiamės, kad informacija apie mūsų regioną būtų prieinama, taip pat kūrėme ir judumo platformą. Taip pat stengiamės e, užtikrinti ir sklandų transportą, kad turistai galėtų laisvai judėti. Taip pat stengiamės išsiaiškinti, ko ieško E, ko tikisi žmonės atvykdami į mūsų regioną, bandome tenkinti jų poreikius. Mes kūrėme integruotą sistemą, kuri mums leidžia bendrauti su turistais. E, naujųjų technologijų kontekste turiu pasakyti, kad mes kūrėme e, turizmo portalą, internetinį portalą, kuris suteiks galimybę kiekvienam atvykstančiam turistui gauti informacijos, pavyzdžiui, sužinoti e, apie lankytinas vietas 5 km spindulių, spindulių nuo jo buvimo vietos. Taip pat mes e, siekiame pritraukti ir savarankiškai keliaujančius turistus. Jie, jiems kuriame specialius paketus, e, stipriname savo turizmo pramonę, stengiamės, kad ji būtų profesionalesnė ir daug dėmesio dabar e, skiriame kokybės patvirtinimui. Mes esame pasiekę antro lygio kokybės patvirtinimą, taip pat kuriame išmaniuosius tinklus, darydami viešas ir privačias partnerystės. Taip pat siekiame diversifikuoti turizmo produktus, kad būtų įgyvendinama aukšto lygio turizmo politika, stengiamas atsižvelgti į individualius poreikius ir orientuojamės ir į būsimus poreikius. Turizmas yra svarbi mūsų ekonomikos dalis ir plėtojant turizmą labai svarbus ir tarp institucinis bendradarbiavimas. Labai svarbus dalykas yra ir ispanų turistai, tačiau nemažai dėmesio skiriame ir užsienio turistams. Ačiū dabar a, suteiksiu žodį e, Europos istorinių namų asociacijos atstovui, ponui Kosvarem. Ačiū, kalbėsiu prancūziškai, tai yra gal, graži kalba. Taigi pasinaudosiu galimybę kalbėti prancūziškai. Europo Nostra labai džiaugiasi mm, galimybę dalyvauti šiame posėdyje. Mes esame Europos federacija, dirbame su paveldo klausimais ir neseniai atšventėme savo šimtmetį. Mūsų tikslas yra saugoti Europos kultūrinį paveldą, Mes priklausome Europos paveldo alijansui. Jame dirba 32 organizacijos, kurios rūpinasi kultūriniu paveldu ir mes tengiamės, kad mūsų balsas būtų girdimas. Ir jei pažvelgtume į Europos paveldo e, m, mm, alijanso įstatų 3.3 straipsnį, e, ten parašyta, kad mes. E, E, turime rūpintis kultūriniu paveldu. Aš taip pat esu ir istorinių e, namų asociacijos narys. Ir turizmas mums yra svarbus dalykas. Mes galvojame apie kultūros paveldo apsaugomą, taip pat ir apie aplinkos apsaugą. Siekime saugoti ir nekilnojamai privatų turtą Europoje. Tai yra labai svarbus dalykas siekiant tvaraus turizmo ir siekiant privilioti naujų, pritraukti naujų turistų. Maždaug 50, daugiau nei 50 procentų turizmo Europoje yra susijęs su mūsų kultūriniu paveldu. Besirūpindami paveldų mes galvojame ir apie ekonominius interesus, ir apie konkrečių vietų apsaugą. Pavyzdžiui, pateiksiu vieno mums visai, visiems gerai žinomo miesto pavyzdį - Veneciją. Šis miestas yra puikus pavyzdys to, su kokiamis problemomis yra susidurėma siekiant apsaugoti istorinį paveldą. E, Pastaraisiais metais turistų skaičius Venecijoje labai smarkiai didėjo, turiu galvoje ir vienai dienai kruiziniais laivais atvykstančius turistus. Visa tai turėjo didelio poveikio vietinių gyventojų kasdieniam, gyventojų, kasdieniam gyvenimui. Tai taip pat turėjo poveikio ir patiems turistams, kurie atvyksta į miestą. Ir mums teko stengtis mažinti neigiamą poveikį. Stengiamės sumažinti ir kruiziniais laivais atvykstančių turistų daromą poveikį. Pavyzdžiui, 97 metais į e, Veneciją, Venecijoje apsilankė 6000 didelių laivų. 2011 metais tas skaičius markiai sumažėjo Čia aš, sakydamas didelį laivai, turiu galvoje milžiniškus laivus, tūkstančio tonų keliamosios galios laivus. Taigi stengiamės ieškoti pusiausviros tarp turizmo skatinimo ir aplinkos bei kultūros paveldo apsaugos mums tenka riboti turistų skaičių. Sengiamės akcentuoti kultūrinio turizmo ekonominę vertę. Kultūrinis turizmas yra, m, mm, nėra pelno siekiantis sektorius, e, tačiau jame yra generuojami pinigai vis dėlto atsiranda ekonominis dispus, disbalansas ir mes turime ieškoti priemonių, kaip tą disbalansą panaikinti mm, ekonominėmis priemonėmis, fiskalinėmis priemonėmis. Tai yra vienintelis būdas tvariam turizmui užtikrinti. Šioje srityje turi bendradarbiauti įvairios institucijos, turi bendradarbiauti valstybinės institucijos ir kultūros paveldo organizacijos, kad būtų skatinamas tvarus turizmas. Ir savo pasisakymą pabaigoje norėčiau e, paminėti septynis dalykus, kurie turėtų padėti pritraukti naujus turistų srautus, apsaugant kartu pačiu metu kultūrinį paveldą. Visų pirma, reikia saugoti kultūrinį paveldą, reikia atkurti e, kultūrinės vietovės, atstatyti iš dalies sugriautus e, paminklus. Turime atgaivinti miestų ir kaimo vietovės. Mm, Europą Nostrą e, šioje srityje teikia apdovanojimus ir informacijos apie tai galite rasti brošiūrose, kurios yra šioje salėje. Taip pat siekiame suskaitmeninti informaciją apie kultūrinės vietovės, skatiname vietos turizmą. Be to turime didinti žmonių samoningumą apie tai, kad reikia saugoti kultūrinį paveldą. Bet to reikia specializuotų, specializuoto specialaus požiūrio, e, kaip apsaugoti paveldą muziejuose, miestuose ir kaimo vietovėse. Saugodami kultūrinį paveldą turime atsižvelgti į įvairius poreikius, plėtoti viešai transportą ir koreguoti kainas. Be to reikia plėtoti ir dabar egzistuojančias turizmo galimybes. E, dėkoju Jums uždėmesi, tikiuosi neviršiau man skirto laiko. Ačiū toliau ponas Armando Brančinį, kuris yra Europos kultūros ir kūrybinės sąjungos Prezidentas. Ačiū, ponia pirmininkė, kad pakvietėte mane į šį posėdį. Europos kultūros ir kūrybinė sąjunga bendrai atstovauja keturiems šimtams Europos bendrovių, keturiolikoje įvairiausių sektorių, tokių kaip juvelyriniai dirbiniai, rūbai, maistas, apdaila, dizainas, automobiliai, jachtos, laivai, vynai ir stiprieji gėrimai, viešbučiai, leidyklos ir kiti. Bendrai visos keturios, keturi, tos keturios, tie keturi šimtai įmonių 2000 2012 metais pagamino paslaugų ir prekių daugiau nei už 510 milijonų eurų vertės ir tai sudaro milijardų eurų vertės ir tai sudaro 3 procentus BVP. Nebejotinai, kad tokiu būdu prisidedama prie tvaraus augimo ir prie Europos ekonomikos atsigavimo, didesnio užimtumo ir eksporto stiprinimo. Europijoje daugiau nei 70 procentų rinkos dalies priklauso visoms šioms sritims ir tiesiogiai vienas milijonas 150 tūkstančių darbuotojų dirba visose šitose sritise. o netiesiogiai 360 tūkstančių. Daugiau kaip 60 procentų uh, yra eksportuojama ir tai sudaro Europos 10 procentų viso Europos eksporto. Taigi, todėl aš sakau, kad mes užimame labai svarbę rinkos dalį. Sektorius taip pat tenka daugiau nei 100 milijardų eurų mokestinių įplaukų mokestinių pajamų ir aišku, egzistuoja tam tikri skirtumai, nes pavyzdžiui, finansų ministerijos skaičiuoja įmonių parduodamų prekių duodamą pelną ir kai kurios kitus rudeklius. Nebijotinai, kad ši pramonė. Nebijotinai, kad visa tai skatina turizmą turistai sudar, Italijoje nuperka 40 procentų prekių, Prancūzijoje 60 procentų, 50 procentų Ispanijoje ir e, panašų kiekį prekių perka jungtinėje karalystėje, tam, kad jūs įsivaizduotumėte. Dabar e, muitų neapmokestinamų prekių pardavimas. Jis sudaro 30, 40 milijardų eurų apyvartą, aišku, nėra įmanoma be muito mokesčio, sakykime, Europoje įsigyti prabangų lengvąjį automobilį ar panašias prekes. 2012 metais be muitė priekyba Europoje augo visose ES valstybėse narėse ir pagrindę ją skatino turistai iš Kinijos kažkur 20 procentų išaugo jų dėka pardavimai, panašiai 20 e, procentų Rusijos piliečiai daugiau perka, plus 18 procentų. Prognozuojama, kad išauks be muitę prie 2013 metais dėka perkančiųjų iš Kinijos, Rusijos, Brazilijos. Europos Sąjunga vis labiau suvokia, kad e, turizmas tai yra tarsi Europos Sąjungos vertybių ambasadorius. Ir todėl reikalinga siekti naujų rezultatų. Prieš tris mėnesius Vokietijoje, Italijoje, Jungtinėje karalystėje, Ispanijoje buvo atliktas tyrimas, kuris parodė, kad daugiausia apklaustųjų mano, jog turizmo pramonė yra labai svarbi ekonomikai, taip pat ir pačiam ūkiui 76 procentai mano, kad yra būtina išnaudoti patraukles vietas, kad pritrauktume į miestus daugiau turistų. Tam, kad būtų e, didinami turistų atvykstančių Europą srautai, Europos parlamentas, komisija ir taryba e, ir taryba e, stengiasi supaprastinti vizų režimus, kurie iki šiol yra taikomi. Tai yra vienas iš svarbesnių jų elementų, apie kurios kalbėjo pranešėjai prieš mane. Vizų supa, režimo supaprastinimas tikrai yra labai svarbus dalykas, kurio toliau turime siekti, jeigu norime užtikrinti geresnę prieigą prie mūsų rinką. Ekonomika ir socialinė plėtra yra labai glaučiai susijusios su konkurencija. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad sveikiname Europos komisijos sprendimą pradėti dėrybą su Japonija, JAV, Indonezija bei dėl priekybos ir manau, kad galiausiai susitarsime ir su Brazilija. Ačiū. Ačiū. Toliau o, ponas Nick Greenfield, kuris yra Europos um, turizmo agentų asociacijos vadovas. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, kad pakvietėte mane į e, šį posėdį, tikrai malonu. Norėčiau pakalbėti apie pagrindinius dalykus, kai kurie svarbus turizmų, turistų srautams. Aišku, mes esame išplatinę informacijos, todėl improvizuosiu, neturiu paruošęs kalbos. Pirmiausia, turime atskirti skirtingas rinkas, nes egzistuoja ta taip vadinama ACNBRICS e, sistema, kurią išrado vienas ekonomistas. Tačiau jeigu pažiūrėsime, kokia yra e, kelionių e, rinka Londone, tai pamatysime iš karto, kad Ne, viskas yra labai homogeniška. Ir pats BRICS nėra vienalytis. Kai kuriuose rinkose padėti sudėtingesnė. Ir reikia atsižvelgti keletą dalykų. Kaip yra perkamos kelionės, kur yra vykstama, uh, kada yra vykstama, pavyzdžiui, Brazilija, vykstama tada, kada Europos šalyse tikrai yra ne kelionių metas. Toliau, kaip vykstama su draugais ar su šeima, kokie yra tikslai, kur daugiausiai išleidžiama pinigų. Pats vaizdas gali atrodyti gana sudėtingas, tačiau gavus atsakymą į šios klausimus, aiškiau darosi, kokia yra turizmo rinka. Ir jūs galite matyti, Jaš Čopra svar, e, Indijos režisierius 80-ame dešimtmetyje vyko į Šveicariją ir jam labai patiko. Jis grįžo po to um, daug kūrė du dešimtmečius ir iki šiol uh, Jo nuomonė Šveicarija yra antra po jungtinės karalystės svarbiausia turizmo šalis. Taigi viskas priklauso nuo to, kokias paslaugas teikite. O šiuo atveju kalbame ir apie vegetariško maisto teikimą. Antras dalykas, nereikia pamiršti ir savų rinkų. BRICS rinkos, aišku, suteikia daug galimybių. JAV, Japonija ir Kanada vis dar išlieka uh, ilgesnės kelionės paskirties punktų. Ir e, jeigu palyginsime apsilankiusių skaičių, tai jisai viršyje skaičių tų, kurie lankosi BRICS šalise. Dabar Japonija. Jūs žinote, kad Japonijoje vyko tragiški įvykiai prieš porą metų, smuko labai stipriai ekonomika ir Japonija buvo tarsi pamiršta kuriam laikui. Tačiau nereikia pamiršti, kad patys Japonai nuo 64 metų, kai Tokijo vyko olimpinės žaidynės, labai daug keliavo. 120 tūkstančių tada išvažiavo, praėjusiais metais 17 milijonų japonų vyko į svečias šalis. Taigi, kaip matote, skaičiai yra labai dideli. Tačiau nuolatos girdime vieną pastabą. Vizos, vizos ir vizos. Besikūrenčios ekonomikos dėl to labai skundžiasi. 2010 metų ataskaitoje buvo nurodyta, buvo klausima, ką įvairios besivystančios šalis galvoja apie vizų sistemas. Kai kuriais atvejais šengeno vizos išduodamos, kai kuriais ne. Man atrodo, kad 6 procentai šengeno vizų, 6 procentams e, prašančiųjų šengeno viza nėra išduodama. Tai yra 2010 metų duomenys. Indija ir Kinija, kuri tikrai yra labai svarbios, atitinkamai sakė, kad e, jų piliečiams e, buvo neišduota Šengeno viza ir 21 procentas Indijos, 25 procentai Kinijos piliečių negavo. Tiesą pasakius, jungtinės karalystės valdžia ir Šengeno institucijos labai rimtai sureagavo į tuos skaičius E, peržiūrėjo situaciją ir turime pasakyti, kad paskutiniai tyrimai rodo, jog padėtis gerėja, o Šengeno institucijos tengiasi užtikrinti kaip galima tarpusavio veiksmų suderinamumą, bet to to paties e, stengiasi pasiekti ir jungtinė karalystė. Visa tai yra teigiami žodžiai, tačiau nepami, neapgaudinėkite savęs, dar laukia daug darbų. Toliau. Kelionių operatorių pelnas Tai ne mano yra tema ir e, aš negalėčiau e, daug ką pasakyti, man reikia ne vieną podelį kavos išgerti, kad visą tą sistemą suprasčiau. Bet e, kodėl didesnis pelnas leidžia daugiau parduoti kelionių į vairias šalis. Ką reiškia pati direktyva? Direktyva reiškia, kad reikia atsižvelgti į esamą padėtį, kad uh, nenutekėtų pinigų srautai iš ES, pavyzdžiui, į lengvatinės mokesčių zonas. Mes norėtume, kad būtų sudarytos vienodos sąlygos, patade, kaip komisija siūlo, yra vienas svarbiausių dalykų. Tačiau neįmanoma ignoruoti ir tos sėkmės kuri lydi sektorių. Daug kelionių yra parduodama ir daug žmonių atvyksta į ES ir tai yra importas, o ne eksportas. Ir teigiama gaida baigsiu. Manau, kad kitais metais, kai pradėsime dirbti e, kur kas sparčiau, mes pradėsime renkti švietėjiško pobūdžio keliones. Mes turime pripažinti, kad um, kelionės mokslo tikslais yra labai svarbus dalykas. Aš pats domėjausi šito reikalu ne vieną kartą ir tikrai kaip nušvinta amerikiečių studentų veidai atvykus jiems į Europą. Ir uh, daug kas iš jų prisimena, kad mokėsi Europoje semestrą vieną ar kitą ir po to būtinai grįžta į Europą. Jie sugrįžta net ir vėliau, kai jau nebedirba. Todėl uh, kelionės mokslo tikslais yra labai svarbus dalykas ir mes turime jas visokiojopai remti. Ačiū uždėmesi. Dėkoju, dėkoju. Mums taip pat reikėtų kavos, kaip ir jums. Toliau Valerija Fantozai. Vantonsi. Fantoci. Italai ko gero da, atpažins mano pavardę. Nes uh, italams tai yra puikiai žinoma pavardė, nes yra susijusi su mūsų kino pramonė. Dėkoju, aš kalbėsiu uh, Turizmo federacijos vardu. Uh, Turizmas yra svarbus mūsų ekonomikos sektorius. Mes rūpinamės visais su turizmu susijusiais klausimais. Tai dažnai yra ne vien tiesiogiai su turizmu susiję dalykai, tokie pavyzdžiui kaip kelionio operatoriai ir viešbučiai, bet ir tokiais dalykais kaip muziejai automobilių nuomos paslaugos, vežėjų paslaugos ir daugybė kitų paslaugų. Visą tai patenka į mūsų interesų ratą. Mes atstovaujame įvairiems turizmo subjektams ir glaučiai bendradarbiavame su Italijos e, valdžios įstaigomis atsakingomis už turizmą. Mes visuomet rėmėme politiką, kurios tikslas buvo pritraukti kuo daugiau pasaulio turistų. Jums yra žinoma, kad mes, e, tai yra Italija, patenkame tarp penkiausių lankomiausių pasaulio šalių anot pasaulio turizmo organizacijos duomenų. Bet aš, šiandien aš norėčiau pakalbėti apie kitą dalyką - vizų režimo supaprastinimas. Tai yra tema, dėl kurios mes turime labai aiškę nuomonę. Visa dažnai sunku yra gauti, tai yra brangi procedūra, Ir tam, kad ją gautumėt, reikia nemažai padirbėti. Ir tai tikrai trukdo mums dirbti. Tai tikrai mažina turistų srautus. Ypatingai turistų, turistų iš labai svarbių turizmo požiūrių regionų skaičius. Pastaruoju metu mes tengiamės uh, Pradarbiavome su dabartinė vyriausybė, nors ir nežinome dar, kiek šiuolaikinė vyriausybė e, išsilaikys Italijoje, bet bet kuriuo atveju mes stengiamės e, įsteigti platformą skirtą turizmui. Mes pateikime pasiūlymą ir tikimės, kad pagaliau jisai bus įgyvendintas. Tai būtų internetinė vizų išdavimo platforma. Kitaip tariant, vizą galima būtų gauti internetu. Taip, be to ta platforma suteiktų jums galimybę turėti ir savotišką elektroninę piniginę nes toje platformoje, tame tinklalapyje turistai galėtų ne vien įsigyti vizą ir ne vien uh, pateikti vizai gauti reikalingos dokumentus, bet ir galėtų nusipirkti muziejų uh, bilietus, pavyzdžiui, ar įsigyti kitų prekių susijusių su turi, uh, ar kitų paslaugų susijusių su turizmu Italijoje. Aš kalbu apie savo šalį. Be abejo, šiam tinklapiui e, reikės skirti finansavimą. Turėsime užmėgsti ryšius ir su bankais, ir su um, Italijos, pa, e, paš, Italijos pašto paslaugų teikėjais. Taigi mes sugalvojame tokį projektą ir tikiuosi, kad galėsime netrukus jį įgyvendinti. Mums atrodo, kad e, toks tinklapis būtų naudingas turistams ne tik renkintis kelionį, bet ir sugrįžus iš jos. Mes tikrai manome, jog tai supaprastintų turistų gyvenimą įvairiomis prasmėmis. Dėkuoju. Toliau žodį suteiksime ponui Pedro Ortun Silvan, komisijos atstovui. Prašau, jūs turite penkias minutės ir galbūt ir dėlėtų paminėti vizas. Labas rytas visiems. Dėkoju transporto komitetui ir jo pirmininkui už tai, kad jūs suringėte tokį susitikimą, kuriame mes galime pabendrauti su Europos parlamento turizmo darbo grupės atstovai. Ši grupė buvo sukurta praeitais metais ir nu, kol kas mūsų bendarbiavimas klostosi labai sėkmingai ir ne vien vizų režimo supaprastinimo klausimais. Klausydamasis e, mūsų svečių šiandien, aš pagalvoju, kad mes visi e, laikomės tos pačios nuomonės, mes visi suprantame, kad turizmas yra labai svarbus e, ekonomikos sektorius Europoje ir turizmo politikos tikslas yra vienintelis ir labai aiškiai apibrieštas. Mes norime, kad jog Europa ir toliau išliktų pasaulio turistų lankomiausia vieta pasaulyje ir kad mūsų turizmo paslaugos būtų tvarios ir aukštos kokybės. Visi dėl to sutarėme ir mes ėmėmės kelių veiksmų tam, kad e, pasiektume šių tikslų. Ir visus šios tikslus galima sugrupuoti į kelias grupės. Taip aš ir, ir pabandysiu padaryti. Pirmiausia, mes tengiamės skatinti uh, paklausą, turizmo paklausą. Mes uh, e, ES viduje skatiname turistus vykti į iš savo šalies į kitas ES šalis ir ypatingai šie veiksmai yra skirti jaunimui, jaunoms šeimoms ir pagyvenusio amžiaus, senyvo amžiaus žmonėms. Ir čia mes susidurime su e, sezoniškumo problemu. Tai aš neminėsiu visų projektų, kurie yra gyvendinami. Jūs žinote ir apie Kalipso programą. Be to, Ponas Tajani, komisijos vicepirmininkas, jau praeitais metais pateikė iniciatyvą, kurios tikslas yra skatinti keliauti senyvo amžiaus žmonės tiek ES viduje ir tiek vykti už ES e, e, ribų. Ir mes pateikėme savo iniciatyvą bendradarbiaujam ir su senyvo amžiaus žmonių asociacija. Ir visi kartu bandome išsiaiškinti, kaip galima būtų, remiantis jau sukaupta patirtimi, sukurti Europos lygmenių tokio turizmo koordinavimo sistemą kurie apimtų ne vieną ES šalis, bet ir kitas pasaulio šalis, pavyzdžiui, Brazilija. Netrukus, e, tikiuosi, pradėsime taip pat e, dirbti ir su Kinija, nes ir Kinijoje yra nemažai senyvo amžiaus turistų. Būtent apie tai mes ir kalbėsime spalio 17 dieną vyksinčiame e, ministrų susitikime, kuris vyks Vilniuje čia Briuselėje. Vėl sugrįšime prie šios temos e, gruodžio penktą dieną. Ir tikiuosi, kad jau aškesnį vaizdą turėsime kitų metų pavasarį. Verslo inovacijų programos rėmose mes taip pat finansavome e, projektą Ready for Europe. Taip pat e, turime ir e, e, nuo 2011 metų turime organizaciją, kuri jungia įvairius turizmo veikėjus valstybėse narėse ir vasario mėnesį 2014 metais mes surinksime konferenciją, kurioje aptarsime jau pasiektus rezultatus. Mes taip pat jau sudarėme susitarimą dėl Visit Europe tinklapio atnauinimo. Be to mes dvišalio bendradarbiavimo pagrindų su Rusija, Kinija ir Brazilija keliame turizmo klausimus ir ponas Tajani buvo susitikęs kelis kartus su šių šalių atstovais praeitais metais ir kalbėjo apie e, turizmą. Plėtojame bendradarbiavimą ir su Tunisu ir e, Egiptu, bet e, čia politinė situacija šiuo metu yra pernelik sudėtinga, kad galima būtų kalbėti apie kokią nors svarbesnę pažangą. Be to mes skatiname e, kurti paneuropinius turizmo produktus. Mes ypatingai plėtojame tvarių e, lankytinų vietų projektus ir čia Europos parlamentas parėmė mūsų iniciatyvą. Kartu su e, Europos taryba mes kofinansuojame bendras iniciatyvas, kurių tikslas yra plėtoti Europos kultūrinių turizmo maršrutus. Ir vasario 25 dienos savaitę e, e, Strasbūrė vyks paroda, kaip tik skirta e, šiam darbui. Be to mes pradėjome labai sėkmingai beje paskelbėme e, konkursą dėl tvarių, tvaraus turizmo produktų. Mes norime, jog Europos turizmo paslaugos būtų tvaresnės ir kokybiškesnės. Ir e, apie tai mes taip pat kalbėsime ir Milane 2014 metais e, vyksančioje parodoje. Be to plėtojame taip pat ir e, kalbos mokymos, e, mokymosi e, veiksmus, nes tai yra labai svarbu ir siekiame suderinti turizmo ekonominius, socialinius ir kultūrinius matmenis. Ir paskutinis mūsų veiksmų baras tai yra vizų režimo supaprastinimas. Čia mes jau dirbame keliarius metus ir dirbti ne visuomet yra lengva. Bendradarbiaujame su vidaus reikalų generalinio direktorato atstovais. Ir uh, jums tikriausiai yra žinoma, kad komisijos lygmenių praeitais metais pirmą kartą buvo pripažinta, jog vizų režimas turi ir ekonominį matmenį. Ir uh, Iki šių metų pabaigos turėtų būti patvirtintas dokumentas, kuriame bus išdėstyti pasiūlymai dėl teisėkuros ir neteisėkuros e, dokumentų, kurių tikslas būtų supaprastinti galimybės keliauti ir uh, uh, vizų uh, režimą. Ypatingas dėmesys yra skiriamas žmonėms, kurie keliauja pirmą kartą, tai yra gauna vizą pirmą kartą. Ir uh, tokiems žmonėms reikia steigti ypatingą pagalbą valstybių narių konsuliniuose įstaigos. Ir, ir tikiuosi, kad šios konsulinės įstaigos e, e, pasirašys susitarimą dėl to. Bet to reikėtų taip pat e, teikti ypatingą dėmesį žmonėms, kurie dažnai keliauja. Ir dar vienas dalykas, jums tikriausiai yra žinoma, kad spalio 17 dieną, kai Vilnius sustiks e, ministrai, bus apie tai kalbėta, potom ši diskusija bus pratesta Londone lapkričio 4 dieną ir Romoje lapkričio 8 dieną. Taigi matote, kad dirbame labai sparčiai, labai intensyviai. E, turėjau kalbėti labai greitai, nes matau, kad pirmininkas jau man rodo ženklus, jog turėčiau baigti savo pasisakymą, bet aš tikiuosi, kad aš pateikiau Jums bendrą vaizdą apie tai, e, kaip mes dirbame ir po to su malonumu atsakysiu į konkretesnius Jūsų klausimus. Dėkuoju. Ačiū dabar. Sutiksiu žodį komiteto nariams. Kas nori kalbėti, prašome duoti ženklą. Ponas Degrantis, pana Foster. Mr. Downton, Mrs. Vlasto, Mr. Ugias. I've got Mrs. Bilbao. Uh, let me go through. Taigi, pristatysiu kalbėtojus. De Grandes, Mr. Danelis, Mrs. Bilbao, Mr. Dantan, Mrs. Vlasto, Mr. Ugias. Estaras. Okay, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, members, if you could keep your contribution. Prašau komiteto narių e, kalbėti neilgiau kaip e, po dvi minutės ir prašau pateikti klausimų, nes mes e, vis dėlto čia skiriame laiko klausimams ir atsakymams. Uh, Tai būčiau dėkingas, jeigu kalbėdami pateiktumėte klausimų. Ir kalbėkite po dvi minutės. Pirmiausia, ponia Foster. Ačiū pirmininkė. Dėkoju prelegentams už tai, kad atvyko. Labai džiaugiuosi galėdama dalyvauti. Aš pati 25 metus dirbau oro linijų e, pramonėje ir 4 metus dirbau e, kelionių organizavimo agentūrose įvairiose šalise. Deja, turizmas daugelį valstybių narių yra lik pelenė. Junktinėje karalystėje mes turime turizmo ministrą ir tai yra labai svarbu, nes e, man atrodo, kad turizmas yra e, įvairių sektorių gamybos grandinės pabaiga. Taip pat turime žmonių, kurie keliauja verslo reikalais. Jūsų keliami klausimai yra tikrai įdomus ir, žinoma, apie viską nekalbėsiu. E, pakalbėsiu tik apie vizas. E, Europos Sąjungoje kyla sunkumų dėl e, sienų mes turime daug neteisėtos migracijos. Ir žinoma, viena vertus mes norime, kad vizų prašymai būtų nagrinėjami veiksmingai, mes norime užsidirbti iš turizmo, tačiau man kyla klausimus, kokio sprendimo čia reiktų. Reikia griežtai kontroliuoti sienas. Ir dėja dėl Šengeno erdvės ta kontrolė yra susilpnėjusi. Ir kitas dalykas. Aš labai džiaugiuosi pastabomis to kolegos, kuris kalbėjo apie istorinius pastatus. Junktinėje karalystėje yra daug istorinių namų, istorinių pastatų. Ir Džiaugiuosi, kad yra skiriama lėšų jiems išlaikyti, tačiau aš nepritariu tam, kad reikėtų riboti turizmą. Manau, kad reikia atitinkamai valdyti turizmą. Mes norime tvirtos turizmo pramonės ir manau, kad reikėtų labai atsargiai kalbėti apie turizmo ribojimą. Aš suprantu, kad kai kalbame apie kultūros paveldą, turime būti atsargus, bet vis dėlto e, turime jaus ir atsakomybę. Ir žinoma, neturiu dabar laiko koment, daugiau komentuoti. Dėkoju visiems prelegentams, kad atvyko. Ponas Degrandės. Ačiū. Pirmininkė, kalbėsiu trumpai, kaip visada. Nes yra daug norinčių kalbėti po manęs. Visų pirma, noriu padėkoti e, diskusijos dalyviams. Išgirdome daug svarbios informacijos apie svarbą Europos turizmo sektorių. Yra svarstoma, kaip um, išsivaduoti iš uh, sezoninio turizmo pinklių. Išgirdome daug naudingų pastabų apie visų režimo supaprastinimą. Aš ypač džiaugiuosi uh, Baskų regiono pasis, atstovo pasisakymų. Nežinau, ar prieš vasaros atostogas turėjote galimybę dalyvauti renginyje skirtame Ispanijai. Ir ten kalbėjo baskų krašto atstovai. Ir tikrai nenoriu atmesti bastų, baskų krašto iniciatyvos Aš ją vertinu palankiai. Turiu pasakyti, kad um, konkurencija turizmo srityje turi padėti mums stiprinti rinkas. Baskų kraštas yra seno, senas kraštas, turi puik, pasižymi puikia virtuve, puikių kraštovaiščių. Šis regionas turi daug ko pasigirti ir gali būti konkurencingas kultūriniu požiūriu. Tai yra patraukli turizmui vietovė. O dabar norėčiau grįžti prie man labiausiai rūpinčio dalyko. Tai yra visų režimų supaprastinimas. Visų režimų supaprastinimas turėtų duoti naudos turizmui, bet turime neužmiršti ir tam tikrų saugumo aspektų susijusių su Šengeno sistema. Ευχαριστώ όσους. Ponas Danielis. Ačiū. Dėkoju visiems diskusijos pranešėjams. Kalbėsiu trumpai, noriu pateikti dvi pastabas. Nekalbėsiu apie į ES atvykstančių turistų srautus. Manau, kad e, geriausias būdas paskatinti turizmą būtų supaprastintas vizų režimas. Ponios Fantočiai pateikti pasiūlymai yra labai įdomus ir labai ambicingi. Jeigu norime konkurencingesnės turizmo pramonės Europoje, turime pasistengti sustiprinti ir keleivių teisės Manau, kad visi sutarsime, kad tai yra esminis dalykas. Atvykstantiems svečiams turi būti sudarytas įspūdis, kad jų teisės reglamentuoja mm, suvienodintos taisyklės. Taip pat turime gerinti ir turizmo sektoriuje dirbančių darbuotojų gebėjimus. Tai mums padės didinti savo konkurencingumą. Aš renksiu pranešimą apie vadinamojo mėlyno sektoriaus vystimą. Kalbėsiu apie jūrinį, mm, pakrančių turizmą, ypač daug dėmesio skirsiu kruizinėms kelionėms. Jūs žinote, kad Europoje, ypač viduržėme jūroje, kyla problemų dėl konkurencingumo. Europos operatoriams sunku konkuruoti su kruizinių kelionių bendrovėmis veikiančiomis, pavyzdžiui, Karibų jūroje. Taigi turime turistams pateikti patrauklesnių pasiūlymų, turime pasiūlyti vietovių, kuriuose būtų galima lankytis. Iš esmės, Svarbiausia yra gerinti turistams siūlomų paslaugų kokybę. Pone. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems pranešėjams už padarytus pranešimus, sako ponė Bilma. Daugelis dalykų taikytinų visai Europai. Noriu štai ko paklausti. Buvo minėtas siekis padidinti turistų skaičių tarp jų jaunų žmonių, senjorų ir šeimų. O kaip dėl žmonių turinčių negalę, nes jie be kita ko gali tapti labai patrauklę turistų grupę ir vertėtų skatinti neįgalių žmonių keliones į Europą. Kitas dalykas, ar jūs galėtumėte daugiau papasakoti apie tas nematomas kelionių, kelionių o, variantus, kad įsivaizduotumėme geriau. Komisija sakė, kad dirba kartu su nacionalinėmis turizmo asociacijomis, bet norėčiau paklausti, Ar neketinama bendradarbiauti su regioninėmis turizmo struktūromis? Šiandien Baskų o, krašte vykdomi specialūs projektai pagristi naujomis technologijomis, tam, kad būtų pritraukta daugiau turistų ir užtikrinti aukštos kokybės turizmo produktai patraukulus e, tiek Ispanijos gyventojams, tiek tiems, kurie gyvena už jos ribų. Taigi, ar regioninės struktūros dalyvauja visoje šioje diskusijoje, ar numatomi kažkokie tai standartai ir kaip taikyti geriausią patirtį. Basko vyriausybės atstovo norėčiau paklausti, ar kalbėdamas apie tinklalapio puslapius, skirtus informuoti žmonės apie patraukliasias vietas. Jūs kalbėjote gana siaurai, ar negalėtumėte daugiau papasakoti? Ir tikrai džiugu, kad uh, jūs darote išvadą, jog Baskų vietos valdžios institucijos tikrai imasi rimtų darbų kartu su nacionalinėmis institucijomis. Ponas Dantan. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai turiu pasakyti, kad atliekamas naudingas darbas. Mes po truputį artėjame prie bendrosios turizmo politikos. Dabar dėl pranešimų. Kalbantieji pateikė skaičių ir pastebėjau, kad maždaug 50 procentų turistų atvyksta apžiūrėti kultūrinių ir kitokio paveldo vietų. Ir tai suprantama, tačiau Azijoje, Centrinėje Amerikoje irgi pradedamas išnaudoti šis potencialas ir yra skatinamas taip vadinamas laisvasis turizmas, kurį mes skatiname ir Europoje. Taigi, norėčiau, kad jūs pateiktumėte daugiau informacijos, daugiau duomenų, kuriuos galėtume palyginti su, uh, kitais, pas, su kitomis paskirties šalimis, kad galėtume rengdami informacinės kampanijas, geriau išnaudoti visą tą informaciją ir iš kitų pasaulio vietų pritraukti turistus į Europą. Ačiū, ponė Laslo, toliau. Pane Vlasto, ačiū, noriu pirmiausia padėkoti visiems pranešėjams. Esu o, turizmo biuro vadovė, taip pat atstovauju dabartiniai Europos kultūros sostiniai. Turiu pasakyti, kad šis renginys tikrai yra labai geras dalykas ir noriu už tai už jį padėkoti nes mes jo dėka turime galimybę kalbėti tik, ne tik apie kultūrą, bet ir kaip panaudoti kultūrą turizmo reikalams. Aš neketinu daug kalbėti vizų klausimų, bet norėčiau pasidomauti, ar yra įmanoma paspartinti tas procedūras. Kitas dalykas. BRICS šalių piliečiai. Ar mes galime palengvinti procedūras jiems? Vis daugiau jų atvyksta į Europą, nes jie domisi europinę kultūrą, kraštovaizdžių. Ekologinis turizmas yra dar vienas skatinantis veiksnys. Ir Europos Sąjungai jų srautai svarbus. Manau, kad Mes tarsi papildome vieni kitų darbą. Nebūtinai kiekvienu konkrečiu atveju, nes mūsų e, valstybės narės pasižymė savo ypatumais, todėl skiriasi kultūrinės, nacionalinės paveldas. Bet uh, reikėtų pagalvoti, kaip palengvinti apsilankimą muziejose. Gal tai galėtų būti miesto biletas, ar galima būtų internetu iš anksto nusipirkti biletus į vieną ar kitą muziejų. Turėčiau daug daugiau ką pasakyti, nes turizmo sektorius yra labai įvairia pusės ir jis beje užtikrina naujų darbo vietų kūrimą. ponas Ūkijas. Ačiū, pirmininkė, ačiū pranešėjams. Man regis, šios iniciatyvos dėka mes a, galime pakalbėti, kaip geriau suformuoti viešąją nuomonę ir skatinti turizmo augimą. Turizmas tai yra svarbus ekonomikos sektorius. Man paliko įspūdį tai, ką sakė Paskų krašto atstovas. Atsižvelgiant į informaciją apie Toskaniją ar kitas šalis, mes matome puikų modelį, kuriuo galėtų pasinaudoti ir kiti regionai Baskų krašto atveju. Dažnai sakau, kad nereikia išrasdinėti dviračio, tiesiog reikia, kad dviračio ratai suktusi ir dviratis važiuotų. O ne visada tai būna. Todėl pora klausimų Baskų krašto atstovui. Kiek buvo investuota į viešąjį sektorių, kad tas modelis veiktų sklandžiai? Ir antra, koks vaidmuo, naujo tipo vaidmuo tenka privačiajam verslui. Ir dar dėl vizų. Pasinaudosiu galimybę, nes čia yra komisija, kad išreikščiau pasipiktinimą sistemoje įtvirtintais ribojimais. Italijos spauda rašė, kad 13 metų mergaitė, kuri gimė Italijoje, nori vykti į Jungtinę karalystę, bet negali ją nukeliauti be vizos. Nors ji gimė Italijoje ir gyvena Italijoje, bet ji yra kilusi iš, jo šeima kilusi iš Tuniso. Ir pagal jungtinės karalystės taisyklės, bent kaip jau jungtinė karalystė supranta Šengeno kodekso taisyklės, ji galės vykti jungtinę karalystę tik kai jai bus 18 metų. Tai yra visiškai aiškus iškreipimas. Ačiū toliau, ponas Esteras. Pone Estela. Ačiū, pone pirmininkė. Ačiū, kad surengėte e, šią diskusiją turizmo klausimais. Taip pat noriu padėkoti E, turizmo ministerijo, Baskų krašto turizmo ministerijos atstovui. Nebejotina, kad e, daugelio Ispanijos e, rajonų ekonomika priklauso nuo turizmo, aš pati esu iš Balearų salų ir tai gerai žinau. Uh, Nebejotinai, kad turizmo sektorija labai svarbu užtikrinti tinkamas jungtis. Balearų salos yra ger, labai gerai sujungtos su Vokietija, besivystančiomis šalimis taip pat. Svarbus kelionės paskirties punktas mums yra Rusija, tačiau labai sudėtinga užtikrinti uh, susisiekimą oro transportu su Maskva. Mums pavyko, bet iškilo vizų klausimai ir e, San Peterburgė esančiam konsulatui turime pateikti prašymą dėl vizos e, prieš tris mėnesius ir taip toliau. Todėl tikrai reikėtų paprastinti e, vizų išdavimo taisyklės, susijantės aišku su saugumo klausimais, kurie yra labai svarbus turizmo srityje. Dabar dėl kokybės. Žinote, kad kokybė svarbi daugeliu požiūrių – infrastruktūros, mokymo, paslaugų, teikimo, turistų įkurdinimo, turistų biurų sritise. Ir kaipgi mums pavyks suderinti kokybės reikalavimus, nes aš žinau, komisija rengia kažkokį pasiūlymą. Man regis, kai galvojame apie 80 milijonų žmonių su negale, turime galvoti ir apie jų galimybės keliauti, nes nėra vienos bendros sistemos, kurią neįgalus galėtų pasinaudoti ir dažnai tiesiog negali patekti į pastatą. Ačiū. Ponas Tikseira. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjams, ypač Karlo Fidanzai už visą atliktą darbą rengiant šią diskusiją. Aš taip pat atstovauju vienam Portugalijos regionui, Medeiros regionui, apie 30 procentų mūsų regiono BVP sukuria turizmas. Ir tai suteikia galimybę pateikti turizmo darbo grupiai ir mano parengtą dokumentą. Aš labai manau, kad svarbu tos dalykus apsvarstyti. Norėčiau paminėti tris klausimus. Pirmiausia, visų riešimo supaprastinimas. Apie jį jau kalbėta ne kartą šioje diskusijoje, todėl apsiribausiu išreikšdamas savo nuomonę. Aš tikrai abejoju, ar bus įmanoma užtikrinti paprastesnį vizų režimą artimiausioje ateityje, nes komisija turi ir kitų uždavinių. Todėl būtų įdomu sužinoti, kokios galimybės supaprastinti visų režimą, kuris taikomas dabar. Antra, jeigu pažiūrėsime ir palyginsime, pamatysime, kad uh, paskirties tikslas, kelionės tikslas, sakysime, Persų įlankos regione, kiek pasikeitė, vykstama ne į Egiptą, o kitur. Todėl atsiranda naujos rinkos. Ir galiausiai norėčiau sužinoti pranešėjų nuomonę dėl vieno pasiūlymo, kurį pats pateikiau. Pasiūlymas yra susijęs su galimybė įsteigti turizmo srityje krizių valdymo grupę. Tokios grupės uždavinys būtų įvykus stichiniai nelaimiai ar kažkokiai kitai krisiai padėti keliautojams grįžti namo arba juos įspėti iš anksto, kad būtų išvengta neigiamų padarinių. Ir galiausiai aš pats užduosiu porą klausimų mūsų ekspertams. Pirmas klausimas labai sutaps su tuo, ką sakė ponia Foster, bet norėčiau truputį išplėsti jūs užduotą klausimą. Man tiesiog įdomu, kaip pritraukti į sostinės ilgesniam laikui atvykstančius turistus. Nes jūs žinote, turistai atvyksta į Europą, porą dienų Londone, porą dienų Romoje, porą dienų dar kažkur ir įsivaizduoja, kad jie ką nors matė, bet ir tiesą pasakius nieko nematė. Todėl kaip galima būtų išplėsti jų apsilankimo programas. Nesakau, kad reikėtų apsiriboti vien tik tai apsilankimai sostinėje. Jie turi tikrai apsilankyti įvairiuose vienos ar kitos šalies. Um, vietose, o neapsiriboti apsilankimu tos šalies sostinėje. Reikia galvoti, kaip tai padaryti. Man kyla klausimų ir dėl kultūros apibriešties. Visą laiką kalbame apie kultūrą. Jeigu nuvyksite į Londono operą, tai yra kultūra. Tačiau jeigu nuvyksite į kokį nors slėnį, kurioje yra sena geležinkelio stotis. Kaip tada? Mums reiktų žinoti. Nuvykus reiktų žinoti, kas tai yra. Nes man rūpi štai kas. Mūsų pramoninis paveldas yra lygiai tokia pati Europos kultūros paveldo dalis, ypač prisiminus pramoninę revoliuciją, kaip kad yra apsilankimas Bolšoj teatre, Maskvoje ar Londono karališkoje opera. Taigi, kaip mūsų pramoninį paveldą padaryti patraukliu. Ir galiausiai vienas anegdotas, kuris bus naudingas ponui Delusui. Aš per šias atostogas vykau į nedidelę salą tarp Anglijos ir Prancūzijos. Du pagrindiniai White salos. Dvi pagrindinės įžymybės yra karalienės Viktorijos laikų namas ir taip pat um, sena geležinkelio linija. Bet patikėkite, nesutikau nei vokiečio turisto, nei kokio kito turisto. Kodėl? Aš apsilankiau ir tame name ir susipažinau su geležinkelio sistema. Ogi todėl, kad Kažkodėl įkalta visiems į galvas, kad vykstant į Londoną reikia pirmiausia apžiūrėti Bekingemo rūmus, paskiau kitas įžymybės ir aš manau, kad tam reikia padaryti galą. Reikia žiūrėti ir kitas vietas. O dabar aš suteiksiu Jums galimybę atsakyti, kiekvienas e, turite dvi minutės. Aš žinau, kad yra mažai tų dviejų minučių, bet jūs galėsite po diskusijos dvi šalių pagrindų padiskutuoti Taigi pirmasis ponas Kesteris. Ačiū, ačiū labai už klausimus. Norėčiau sureaguoti į klausimą dėl vizų, dėl a, pralaidžių sienų ir kitų dalykų. Na, pirmiausia, nereikia pamiršti, kad visada šiuo atveju siekiama pusiausvyros. O ta pusiausvyra yra tarp saugumo ir tarp noro pritraukti kuo daugiau turistų. Egzistuoja vidaus, šalies vidaus interesai, egzistuoja išorės veiksniai, kuriuos būtina atsižvelgti. Ir e, dažnai e, argumentai imami iš įvairių, įvairių sričių. Viza anaip tol negarantuoja, kad žmonės galės atvykti arba kad jie nepradės piknaudžiauti vizoje nurodytų buvimo laikų ir jo trukmės neviršys. Taigi, ką reikia daryti? Aš manau, kad iš tiesų mums reikia galvoti apie štai tokį supaprastinimą, kad žmonės galėtų atvykti trumpam ir kad jie būtų kuo svetingiau sutinkami. Toks turėtų būti pagrindinis principas. Ir mes turėtume šiuo atveju vadovautis ne rizikos išvengimo, bet rizikos valdymo principu. Kaip tai padaryti? Kaip atskirti tuos, kurie vyksta tik turizmo tikslų, o neturi jokių kitų ketinimų? Štai koks svarbiausias klausimas. Dabar, kai yra išduodama trumpalaikė turistinė viza, tai būtina užtikrinti, kad jos išdavimo procesas būtų paprastas, sklandus ir trumpas. Reikėtų viską pažvelgti ne iš administravimo pozicijos, o kaip tai suvokia asmuo prašantis vizos. Taigi, jeigu bandome kalbėti apie vizų supaprastinimą Europoje, tai tada reikia pagalvoti, kas būtų geriausia pačiam keliautojui. Ačiū. pono Orgijaga, aš turiu prisipažinti, kad nesu lankęsis jūsų krašte, bet e, panašu, kad kiti kolegos jį pažįsta labai gerai. Taigi prašau, jūs turite dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš pabandysiu atsakyti man pateiktus klausimus. Pirmiausia, projektas, kurio tikslas yra stebėti, kur vyksta keliautojai. Na, mes nesame didelis regionas ir didžioji dauguma žmonių, kurie atvyksta pas mus, naudojasi internetu tam, kad išsiaiškintų, kur galima būtų nuvažiuoti, tam, kad išsiaiškintų, kokios yra lankytinos vietos, ką galima pažiūrėti, kur galima gyventi, apsigyventi. Ir todėl mes galvojame apie tai, kaip galima būtų internetą pritaikyti tam, kad žmonės gautų kuo išsamesnį informaciją apie mūsų kraštą. Mes turime į, įvairių minčių. Ir norime teikti išsamesnį informaciją apie tokias žymės vietas, pavyzdžiui, kaip Guggenheimo muziejus. Ir mes ketiname taip pat stebėti, kaip elgesi keliautojai, kas jiems patinka, kas nepatinka, kiek laiko jie praleidžia įvairiose vietose, kas juos domina, kas nedomina. Ir e, taip pat stengiamės daugiau dėmesio skirti tiems e, e, mūsų šalies region, mūsų regiono, toms regiono vietoms, kurios mažiausiai yra žinomos. Ir Tikiuosi, kad mes surinkę visą informaciją galėsime geriau padėti mūsų turistams. 10 milijonų, 10 milijonų yra skirta įvairiems veiksmams Baskų krašte. Šios lėšos bus naudojamos įvariems projektams finansuoti, kuriuos bus dalyvaus tiek e, vietos valdžios, tiek privataus sektoriaus atstovai. Taigi mes kaupiame dabar duomenės, juos analizuosime, turime labai aukštos kokybės e, sistemą, žinome, kokie yra mūsų tikslai ir stebėsime kaip elgesi turistai ir stengsimės tuo pasinaudoti. Ir tai yra puikus pavyzdys to, kaip viešosios įstaigos, gali, valdžios institucijos galime bendradarbiauti su privačiu sektoriumi. Pirmingas, dėkoju. Jūs turite dvi minutės. Aš elgiuosi visiškai teisingai. kad visi būtume lygus. šiais metais e, vien, vienoje Briuselio alūdėje buvo prikelta uh, naujam gyvenimui e, alaus darimo mašina. Tai yra pavyzdys pramoninio paveldo ir privalome jį tinkamai vertinti. Kas yra kultūra? Kultūra tai yra tai, kas gali praturtinti žmonės. Uh, nėra vienos kultūros, yra įvairios kultūros. Ir gal dėl to yra sunku apie kultūrą kalbėti, dėl to, kad kultūra e, turi įvairias formas ir turime gerbti tas, tą įvairovę. Aš nesu apsilankęs, ne, nesu niekada lankęsis Vaido saloje ir jūs labai įdomiai apie tai kalbėjote ir aš tikrai netrukus tenai nuvyksiu, pažiūrėsiu ir Osborno e, namą, ir e, mane domės ir geležinkelio linija. Ir beje, Europoje yra nemažai žmonių, kurie e, labai domisi senais geležinkeliais. Tai yra tikra aistra. Pono Pedro, noriu pasakyti, kad labai svarbu yra užtikrinti, jog Europa ir liktų pasaulio turistų lankamiausia vieta tokie šiandien ir esame. Bet e, tam, kad galėtume e, išsilaikyti šioje vietoje, mums reikės pagalbos, mums reikės bendradarbiavimo. Ir mes tikimės, kad ir komisija, ir Europos parlamentas galės mums padėti. Ir uh, porą žodžių poniai Foster aš norėčiau pasakyti. Dėkuoju poniai Foster, jūs esate čia, jūsų klausimas tikrai buvo labai mielas. Jūs e, žinote, kad Europos istorinių e, pastatų paveldas yra didžiulis. E, ir architektūros paveldas yra didžiulis, tačiau jam išlaikyti ir išsaugoti reikia labai didelių finansinių investicijų. Taip, iš tikrųjų, šis paveldas yra, yra uh, mūsų turtas. Ir dėkoju Jums, ponė, už Jūsų paramą ir dėkoju Jums, ponė pirmininkė. Ačiū. Toliau ponas Brankinį. Brankinį pas, pasitaiso pirmininkas. Tai taip, atsiprašau, nelabai gerai moku talų kalbą. Taip, Italijoje aš vadinuosiu brankinį, tačiau angliškai kalbančiame pasaulyje mane visuomet pavadina brančinį. Pirmininkė, aš norėčiau pakalbėti apie pramoninį paveldą. Tai yra ta klausima, kurį jūs iškėlėte, ponė pirmininkė. Mes visiškai jums pritarėme. Europos uh, prabangos e, prekių e, sektori, sektoriaus svarba buvo pripažinta praeitais metais. Ir komisija praeitais metais pripažino, jog mes esame vienas iš Europos kultūros ir uh, turizmo sektoriaus ramšių. Ir mes deriname paveldą pa, ir paveldo apsaugą su uh, inovacijomis, aukštos kokybės inovacijomis. Kad ir apie ką kalbėtume, apie Ferrari ar Porsche, nu, uh, e, apie, apie Burberry ar uh, e, Bulgarį, nu, uh, apie uh, puikius uh, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos ir Graikijos vinus. Uh, visur, tiek Europos šiaurėje, tiek e, Europos pietuose. Pripažįstama, jog Europos kultūros ir kūrybinės pramonės įmonės yra labai svarbios. Mes visame pasaulyje turime daugiau nei 13 tūkstančių e, pardavimo taškų ir tai yra mūsų geriausi ambasadoriai. Mums nereikia paramos. Mums tiesiog reikia, kad mums būtų leista laisvai veikti ir kitiems laisvai atvykti į Europą. Gal jums iš, nu, nueiti kavos? Ne, ne, ačiū, de, tai gerai, aš taip atsakysiu. Nekalbėsiu apie vizas, kalbėsiu kitais klausimais. Sezoniškumas. Uh, Jūs žinote, kad e, iš kai kurių šalių e, pas, mu, e, pas mus atvyksta turistai tuo metu, kai pas mus nėra turizmui palankus sezonas. Bet nepamirškime, uh, E, nes kad Brazilijos turistai, pavyzdžiui, vargu ar važiuos pas mus tam, kad pasimaudytų jūroje, dėl to, kad jie patys turi puikius paplūdimis, bet juos domina istorinis ir kultūrinis e, turizmas. Ir pažiūrėkite, paprastai jie ne, nesilanko, neina į operą. Jis domina kitos vietos. Iš, uh, Pavyzdžiui, mes pastebėjome, kad iš Brazilijos turistai pirmiausia nori nuvažiuoti į Londoną ir tenai nori apsilaikyti James Oliverio restorane. O kinai, pavyzdžiui, visiškai nesidomi taurių dėl to, kad tauris yra buvęs kalėjimas, o Kinijoje laikoma, kad lankytis kalėjimuose ir, e, yra tikrai netinkama, kad tai atneš. Uh, uh, kad po to nesiseks, jeigu tenai apsilai, apsilankysi. Taigi turime į visą tai atsižvelgti. Aš kalbėjau apie, apie kelionės mokslo tikslais. Aš galiu jums tik tai pateikti vieną pavyzdį. Aš bendravau su uh, JAV studentais ir ragino juos apsilankyti naujose ES šalyse, pavyzdžiui, Kroatijoje. Ir mes pradėjome nuo Venecijos, nuo tos vietos, kuri juos domino, kuri, kuri jau buvo girdėta ir po to persivežėm į e, Kroatiją. pas mus atvykstantis e, keliautojai iš kitų pasaulio šalių pirmiausia nori pamatyti Europą. Dažnai jie ir neskiria, ar tai yra Ispanija, ar Prancūzija, ar, ar, ar Italija. Paryžius ir uh, Barcelona yra taip pat uh, labai lankomi miestai. Barcelonoje, Barcelonoje pavyzdžiui, trūksta gerų viešbučių ir e, tenai kelionių operatoriai tikrai nežino, ką daryti. Ir aš, ir aš e, užmesgiau, e, padėjau jiems užmėgti kontaktus su Paryžiaus kelionių organizatoriais, kurie turi panašių problemų, kad jie bendromis jėgomis jas spręstų. Ir beje, jeigu norite, kad daugiau žmonių domėtųsi geležinkeliais, Vaito saloje nufilmuokite kokį nors filmą. Ir tuomet turistai tikrai plus į tą salą. Pirmininkas. Taip, Vaito saloje beje yra labai daug įdomių dalykų, ne tik geležinkelis, bet ir nemažai architektūros paveldo, nemažai įdomių labai pastatų. Fantoci, ponia fa Fantoci. Gerai ištariu. Taip, norėčiau kai ką labai trumpai pasakyti. Kai ką labai trumpai. Yra tokių. E, yra e, tokių įmonių, kurios e, turi savo muziejus, pavyzdžiui, Fiato automobilių gamykla, arba tai gali būti ir alkoholinių gėrimų vary, daryklos, gali būti mados namai. Ir mes, kaip Italijos kelionio operatorių federacija, rengiame maršrutus, kurie yra pritaikyti moksleiviams. Ir šios maršrutus atraukime į vairias vietas ir tikime, kad tokia sistema tikrai pasiteisina. Dėkoju. Pone Rotin, ar jūs galite ką nors pasakyti, uh, uh, Orton, ar galite pasakyti apie vizas? Taip, jums yra žinoma, kad mes jau keliari, keliari metai, kai uh, stengiamės uh, skatinti kultūrinį ir pramoninį paveldą. Negaliu dar jums pasakyti, kuriame mieste. Uh, vyks šis renginys, bet kitais metais, birželio mėnesį, e, vyks Europos pramoninio turizmo kongresas ir tikiuosi, kad jūs busit perinktas kitai kadencijai ir galėsite dalyvauti šiame renginyje. Ne, nesako pirmininkas, aš dėja negalėsiu jame dalyvauti, nes e, aš pasitrauksiu į pensiją. Na, mes bet kuriuo atveju jūs pakviesime. Ši tema taip pat buvo pasirinkta ir, e, ir keliose kitose renginiuose. Taigi apie pramoninį turizmą mes nepamiršome. Man buvo pateikta, e, pateikta keli klausimai ir aš pabandysiu juos trumpai atsakyti. Ponas Danielis klausė apie elektroninę vizą. Taip, Iš principo tai skamba labai gerai, tačiau ES vizų sistema įskaitant ir pirštų atspaudų e, sistemą naudoja tokią, tokią technologiją, kuri ne visuomet yra suderinama su kitomis sistemomis. Taigi turėti elektroninės vizas nebus labai lengva. Mes tengiamės supaprastinti vizų išdavimo tvarką kiek įmanoma pritaikant informacinės technologijas, tačiau tai daryti nėra lengva. Ir mano kolegos vidaus reikalų generalinėme direktorate puikiai žino apie uh, platesnės šio klausimo problemas. Ir nepamirškime, jog Rusijoje, Kinijoje ir kitose tre, trečiose šalyse dar nėra pirštų ant spaudų rinkimo sistemos, elektroninės sistemos ir todėl mes vargu ar galėsime turėti su jais elektroninės vizas. Nepamirškime tai. O dabar norėčiau atsakyti ponios Bilbao klausimą, į antrąjį jūsų klausimą. Kalipso programa. Ji buvo skirta uh, senyvo e, amžiaus žmonėms, jaunimui ir jaunoms šeimoms. Ir e, neįgalėjai žmonės sudaro dar vieną tikslinę grupę. Mes esame įsitikinę, jog žmonės su negale turi teisę keliauti ir mes manome, kad jie yra e, visas teisės turintis turistai. Mes kalbėjome neseniai su ponu Fidenca ir kalbėjome apie tai, kad Milane e, vykstančiame renginyje e, vasario ketvirtą dieną turi, apie tai bus kalbama. Aukštos kokybės e, maršrutai Lapkričio mėnesį mes e, kalbėsime apie kaimo turizmą. Ir uh, dažnai kalbama ir apie uh, kelionės jūrą. Paprastai, kai, kai uh, kalbame apie, da, apie turizmą, kalbame apie tai, kiek lankomi yra įvairius miestai, įvairios vietos, bet nepamirškime, jog keliauti galima ir jūrą. Mes bendradarbiavome su variais partneriais, e, ir skaitant ir ITC organizaciją. Galima be abejo ilgai kalbėti apie tai, kokį vaidmenį reikia suteikti regioninėms turizmo skatinimo organizacijoms. Mes turime įvairių kontaktų, įskaitant ir o, o, kontaktus su Baskų vyriausybė, bet kartu ėmėmės kelių iniciatyvų ir džiaugiuosi, kad e, mums pavyko tai padaryti ir ne vien dėl to, kad aš mėgstu Baskų kraštą bet mes palaikėme glaudžius e, ryšius. Ispanijos e, Ispanijos turizmo, e, stambiausios turizmo organizacijos pirmininkas dabar dirba jau ir Europos Sąjungoje įstaigoje, kuri yra atsakinga už turizmo plėtrą. Taigi tai yra puikus ženklas. Ir pirmininkė, aš norėčiau Jums pasakyti, kad Visit Britain galėtų įgyti ir, ir platesnį e, euro, europinį matmenį. Prieš trejus metus buvo kalbėti apie tai, kad Visit Britain galėtų bendradarbiauti. Uh, su Europos turizmo su Europos e, turizmo komisija. Ir manau, kad Visit Britain galėtų taip pat bendradarbiauti ir su Prancūzija, jos atitinkama organizacija, ir su Niderlandų e, kolegomis. Ir mes bandome padėti šioms šalims užmėgsti e, reikiamus ryšius šiuo klausimu. Rosas Teras taip pat patikė klausimą. Jūs kalbėjote apie kokybę. Komisijos narys jau pateikė pasiūlymus šių klausimų. Deja, per pirmąją svarstymą mums nepavyko susitarti Europos parlamente ir panašu, kad mes jau praradome galimybę susitarti dėl su šiuo parlamentu. Taigi šis klausimas bus svarstomas jau naujos kadencijos parlamente. Ponas Tajani ir ponas Baroso palaiko kontaktus šiuo klausimu pačiu aukščiausiu uh, lygmeniu. Prieigos uh, aktas, taip vadinamasis uh, Accessibility Act, Aš nežinau, kaip bus dirbama su šiuo dokumentu, nežinau, ar ponia Reidink e, galės visko susitvarkyti e, netrukus, ar vis, šis dokumentas taip pat bus paliktas kitos kadencijos parlamentui. Ir baigdamas, aš norėčiau pakalbėti apie pramoninį turizmą. Noriu Jums pasakyti, kad mes dirbame su sporto, maisto, e, sektoriais e, tam, kad būtų skatinamas e, mūsų pramoninis paveldas. Milane vyksančioje pasaulinėje parodoje Expo 15 e, pagrindinė tema bus maistas, kulinarija. Ir mes planuojame surenkti kelis renginius apie gastronominį turizmą. Taigi maistas e, ir kultūra, ir, ar gastronominė kultūra taip pat yra mūsų darbo atvarkėje. Dėkoju, komentuodamas patirtį dėl Visit Britain, aš galiu pasakyti, kad mes labai džiaugtumėmės, jei Visit Britain tikrai tinkamai e, pateisintų savo pavadinimą, nes manašu, kad dabar e, Visit Britain turėt, ragina tik tai turistus apsilankyti Londone, tai turėtų jie persivadinti ir vadintis Visit e, London. Reikia analatų un contributo certamente Dabar panas Fidansa apibendrins. Dėkoju visiems pranešėjams, kurie mums tikrai pateikė svarbios informacijos. Manau, kad mes visi sutarėme vizų klausimų, visi puikiai suprantame, koks tai yra delikatus klausimas, žinome, kokie interesai čia persipina, bet taip pat suprantame, kad reikia koordinuotų, suderintų veiksmų. Kiek suprantame, komisija čia laikosi tvirtos pozicijos ir teikia pasiūlymus dėl kultūros, dėl tvarumo. Galiu tik patikinti Europą Nostrą dėl į Veneciją įplaukiančių didelių laivų. Vyriausybė imasi čia tam tikrų priemonių, tačiau mes neturime bausti kruizinių kelionių e, organizatorių. E, turime leisti tiems laivams įplaukti į Veneciją, bet šią problemą mes sprendžiame. Diskusijų metu išgirdome svarbių raginimų, kuriuo neturėtume užmiršti. Berots ponas Greenfield teigia, kad neturime į, visko, į visas šalis žiūrėti vienodai, net ir BRICS šalis skiriasi ir jas reikia diferencijuoti. Taip pat neturime užmiršti ir kitų didelių šalių rinkų, galvoti ne vien apie BRICS. Kitos didelės šalis taip pat prisideda prie Europos turizmo. Ir žinoma, mes ir toliau turime tęsti pastangas toliau reklamuoti Europą. Bet daug dėmesio turime skirti ir kokybei. Nežinau, uh, kaip čia mums seksis. Žinoma, einama pirmin, bet daug kas priklauso nuo nacionalinių specifinių aplinkybių. Aš manau, kad mes turime pasauliui parduoti Europos kokybę, tai, kas siejasi su Europos ženklu. Europa yra pasaulio turistų lankomiausias regionas ir manau, mes turime visapusiškai pasinaudoti turizmo rinkomis. E, iš pradžių situacija buvo visai kitokia. Aš esu italas, bet ne vien italas. Jeigu, tarkime, turistas Šankaj, Šanhajaus oro uoste pamatys plakatą, kuriame bus raginamas aplankyti Madeirą, arba, pavyzdžiui, pamatys labai gražų viduramžių Italijos miestą. Arba, pavyzdžiui, bus raginamas apsilankyti Materoje, nežinau, ar tikrai tai patrauks kinų turisto dėmesį, nes tai bus tik nedidelis mėginimas pareklamuoti nedidelę E, turistų lankomą vietą. Mes norime paskatinti didelius turistų srautus atvykti į Europą. Ir žinoma, tada jau Europoje šalis tarpusavėje konkuruos. Ir čia jau mes turime prisimti atsakomybę ir galvoti, e, kas yra svarbiausia ar nacionalinės, ar regionės vyriausybės atsakomybė. Turizmas turi būti prasmis, pra, prasmingas. Mes turime siekti pritraukti didelius turistų srautus, negalvoti vien apie vietos regioną. Manau, kad šiandien mes žengėme nedidelį žingsnį pirmin. Dabar lauksime naujausios informacijos iš komisijos ir tolesnių žingsnių plėtojant vizų kodeksą. Aš tikiuosi, kad mums pavyks dirbti sklandžiai. Ačiū, noriu padėkoti visiems kviestiniams pranešėjams, taip pat dėkoju ir komisijai už informaciją, už tai, kad atsakė į klausimus, dėkoju komiteto nariams. Dabar baigiame rytinę posėdžio dalį ir su visais komiteto nariais susitiksime 15 e, val. kalbėsime tokiu nelabai svarbių klausimų e, sunkvežimių masė ir matė.